Pan prezident. Dámy a pánové, denní zasedání pokračuje. Ponios ir ponai, tęsėme darbą po piet. Vakar dienos protokolas ir patvirtinti tekstai jau yra prieinami. Ar yra kokių pastabų Ne, nieko nematau, taigi skelbiu protokols patvirtintus. Dabar pereikime prie darbo atverkės klausimų. Diskusijos dėl žmogaus teisų, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atveju yra numatyta maždaug viena valanda. Kaip vis, visų pirma, aptarsime žmogaus teisų patį Irane, ypač masiškai vykdomas mirties bausmės ir neseniai įvykusią tinklaraštininko Satahor Behešti mirtį. Visų pirma, Romeo ir Rueda, autorius. Ačiū žmogaus teisė. Žmogaus teisė situacija Irane nuolat blogėja. Yra daug netinkamo elgesio, kankinimo, medicinės pagalbos nesuteikimo ir mirčių atvejų Irano kalėjimuose užfiksuotų dokumentuose. Satar Behešti, 35 metų tiklarašnikas, buvo